can you use this one? Okay. It's for the web streaming. Okay, okay. okay. Four, five. I don't have Jedi. So meine. Gerbiami ponės ir ponai, prašau po truputį susėsti ir šiek tiek aprimti turint omenyje, kad mūsų programa šios dienos klausimo yra labai apkrauta, turime daug pranešėjų, su kuriais norėčiau pasisveikinti, turėtume pradėti daug maž laiku, kad galėtume apsvarstyti visus mūsų darbo tvarkės klausimus. Pirmiausiai pradėkime nuo darbo tvarkės ir jau svarstymo pradžioje noriu Jums pranešti, kad rytoj ryte mane pavaduos ponė Regner, nes aš negalėsiu dalyvauti posėdėje. 16 darbo atvarkės klausimas yra nukeltas. Tai yra direktyvos um, dėl uh, statuto auditų klausimas, taip pat ir atitinkamo reglamento. 23 klausimas, tai yra darbuotojų išsiuntimo direktyva, šis klausimas taip pat yra nukeltas 33 klausimas, tai yra diskusija dėl darbo dokumento apie komisijos įgaliojimus, pansairių pranešimas, šį klausimą taip pat turėsime nukelti. 32 klausimas taip pat buvo išbrauktas iš šios dienos darbo atvarkės, jo nesvarstysime. Rytoj po pietų turėtų vykti jungtinis Teisės reikalų ir moterų reikalų komiteto posėdis, kuriame bus svarstomi abiems komitetams svarbus klausimai ir aš jau paprašiau sekretariato darbuotojams priminti, kad rytoj nepamirštumėte savo balsavimo kortelių. Ar dėl darbo tvarkės būtų prieštaravimų, jų nematau, taigi darbo tvarkę patvirtiname. Antrasis darbo tvarkės klausimas, pirmininko pranešimai. Turim pranešti, kad e, nedelsdami pradėsime klausimą. Rytoj vyks kitas klausimas, kurio tema Europos pardavimų teisė nuo 9 iki 10.30. Taip pat noriu Jums pranešti, kad Teisės reikalų ir moterų reikalų komitetas kovo 20 dieną 15.16.30 surenks bendrai klausimą arba praktinį seminarą, kurio tema yra lyčių lygybė įmonių valdybos organuose, o šiandien po koordinatorių posėdžio dar rengiamas prieimimas, kurio metu bus pristatyta knyga ponios Klarijana, kuri yra e, anksčiau dirbusi mūsų juriskonsulė parlamente. Visi, kurie nori dalyvauti šios knygos pristatymė, mielai kviečiami. Taigi dabar pradėkime trečią darbo atvarkės klausimą svarstyti. Tai yra posėdžio protokolo tvirtinimas. 2013 metų vasario 18-19 dienų posėdžio protokolas, jeigu šio posėdžio pabaigos niekas nepateiks prieštaravimų, laikysime protokolą patvirtintų. Dabar ketvirtasis darbo atvarkės klausimas, tai yra visos klausimas dėl kolektyvinio autorių teisų ir lietinių teisų administravimo. Norėčiau pasveikinti mūsų ekspertus, visus kolegas, ypač Sveikinu pranešėją Mariel Galo ir steiksiu dabar galimybę tarti kelias įžanginius žodžius prieš pradedant. Šį klausimą prašau, ponė Galo. Ačiū, ponė pirmininkė. Bent kartą politikai nekalbės ilgai, nes turime labai daug ekspertų mūsų tarpe. Manau, kad būtų daug įdomiau išklausyti jų minčių, taigi kalbėsiu trumpai. Noriu Jums tik priminti, kad svarstant šią temą Teisės reikalų komitetas pasirinko labai įdomų darbo metodą. Mes rengėme techninio popūdžio sustikimus su komisijos atstovais. Vyko penki ekspertų posėdžiai kuriuose dalyvavo visų politinių frakcijų, visi šešėliniai pranešėjai, buvo, vyko tikrai labai įdomios diskusijos. Ir po to aš parengiau darbinį dokumentą, kuriuo remintis buvo galima toliau tęsti tą gerą bendradarbiavimą tarp pranešėjų. Ir dar kartą turiu pripažinti, kad dar kartą siekdami apsaugoti autorių teisės, jas apginti, mūsų darbo klimatas, darbo aplinka tikrai buvo labai teigiamai, rami. Šiuo e, dokumentu siekiama trijų tikslų. Pirmiausiai, užtikrinti geresnį atlyginimą e, meno kūrinių e, kūrėjams ir atlikėjams kolektyvinio administravimo sistemą pasirengus taip pat optimizuoti e, sutartinius santykius tarp komercinių vartotojų ir tarp kuriejų asociacijų. Ir trečiasis tiklas, kuris man labai svarbus, yra sustiprinti e, bendrąją bendrą skaitmeninę skaitmeninių meno kūrinių rinką. E, dar šiek tiek informacijos norėčiau pateikti apie šio klausimo eigą. Žinote, yra dvi nu, direktyvos projekte yra dvi kryptis, taigi pirmiausiai e, pirmoje dalyje kalbėsime apie valdyseną ir skaidrumą susijusius su e, šiuo direktyvos pasiūlymu. Temą pristatys e, kolega Žan Martin, kuris yra advokatas dirba Paryžioje ir yra tinkamos direktyvos autorius, direktyvos dalies, kurioje kalbama apie skaidrumą ir valdyseną. Ir antroje dalyje kalbėsime apie daugia teritorijos licenzijas, skirtas naudoti muzikos kūrinius internete. Visos politinės frakcijos sutarė, atsižvelgiant į tai, kad labai daug bus pranešėjų, kad svarbu jų išklausyti, suteikti jiems žodį ir susipažinti su įvairiomis skirtingomis nuomonėmis ir dėl šios priežasties prašysiu visų mūsų kalbėtojų neviršyti kalbė, kalbėjimo laiko nustatyto. Manau, kad mūsų posėdžio pirmininkas, komiteto pirmininkas sugebės e, suvaldyti situaciją, <clears throat> nes e, yra įpratęs tą daryti. Taigi pirmoji dabar turėtų kalbėti Marija Martin Prat, tam, kad jie komisijos vardu pristatytų šią direktyvą. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Um, thank you, Mr. Chair, uh, and merci, Madame Gallo. Uh, Dėkuoju, panė pirmininkė. Dėkuoju, ponė Galo. Atsiprašau, kad atsisėdau čia į šitą vietą, bet suprantu, kad e, vis tiek taip pat gerai mane galėsite girdėti. E, dauguma čia susirinkusiųjų, kiek aš suprantu, klausėsi manęs bent jau tris kartus pristatinėjant kolektyvinės autorių teisų ir gretutinio teisų administravimo direktyvą. Bet kuriuo atveju, jeigu turėtumėte klausimų, kurie jūsų manimų turėtų būti aktualūs, komisijai atsakyti, aš mielai į juos atsakysiu. Nereikia man priminti, bet vis tiek taip padarysiu. E, primindama, e, kokia tai yra svarbi direktyva vidaus rinkai ir taip pat, kaip jūs paminėjote, bendrajai skaitmeniniai rinkai. E, tokio dokumento šis parlamentas jau daug laiko prašė na, ir po tam tikro laiko pagaliau ši direktyva padėta ant stalo. E, aišku, tai nepasteistimas, bet žinoma, tas užtrukimas e, priklausė nuo labai plačios e, taikymo srities. Ir visų pirma, dėl to, kad tai yra susijęs su kolektyviniais teisėjų administravimo organais. Reikia pasakyti komisijos nariui Barnie, ši tema yra vienas iš prioritetų, jis atsakingas už e, bendrąją rinką ir per šią kadenciją norėjo suformuoti strategiją, kuri galėtų leisti spręsti konkrečias problemas, taikant konkrečius sprendimus, e, tuo pat e, metu apsaugant ir autorių teisės ir užtikrinant, kad atlygis už kūrybiškumą bus užtikrintas ir kad kūrybiškumas bus stimuliuojamas. E, dokumentas yra pakankamai e, techniškas ir e, tas darbo metodas, kurį pasirinko Europos parlamentas, mums atrodo yra labai svarbus. Netaip dažnai, bent jau mano patirtyje, netaip dažnai galima susėsti ir drauge pasigilinti į labai konkrečias direktyvos detalės. Reikia pasakyti, kad Praeitie komisijai teko grįžti į tarybą, paraginti jas paskubėti, nes parlamentas šiuose diskusijose ėmė lenkti tarybą. Turiu pasakyti, kad šiame etape komisija paspartina savo darbą ir tai žinoma e, iš dalies e, priklauso ir nuo pirmininkavusios Kipro komandos darbo, kurį dabar perėmė Airija, kurie dirba kolektyvinių teisių valdymo srityje labai daug, kartais tiesiog po 24 valandas per parą. Jūs žinote direktyvos tikslus, esu tikslas, kad pasisakymuose bus kalbama apie skaidrumą, e, valdyseną, kolektyvinių teisų administravimo asociacijų veiklą. Na ir žinoma, bus kalbama apie daugia teritorijų licenzijų suteikimo tvarkos tobulinimą ir taip pat bus kalbama apie repertuaro įvertinimą, kurio dabar rinkoje vyksta ir kur per pastarosius keletą metų buvo norima pažangos. Dar viena labai e, vienas svarbus tikslas, į kurį jūs kaip parlamentas matyt turėtumėte daugiau atsižvelgti yra tai, kad kolektyvinių teisų administravimo organizacijos e, yra aktualios ir 21-ame amžiuje. Būtent dėl to, kad kolektyvinis valdymas yra ir tebelieka svarbus, reikia jų funkcionavimą tobulinti. Taigi 21-ame 21 e, amžiuje kolektyviniam e, valdymui atiteks dar didesnis vaidmuo negu pereitam e, amžiui E, dabar, kada sklaida kūrinių galima internetu, e, tai tampa dar svarbesnių dalykų negu kad fizinės sklaidos atveju. Ir būtent čia kolektyvinė e, teisė administravimo asociacijų vaidmuo iškyla, dar sustiprėja ir todėl jų skaidrumas ir valdysena yra tokie svarbus. E, jos turi įrodyti, kad gali funkcionuoti vidinėje bendroje rinkoje. E, į tą vidinę rinką jos turėtų žiūrėti ne kaip į tam tikrą ribojimą, bet kaip į galimybės. Taigi, savo pastabas norėčiau tokiam bendram abstrakčiam lygmenį ir palikti. E, nemanau, kad jūs norėtumėte, e, kad aš leiščiausi į konkrečias problemas. Mm, aš tiesiog atsižvelgdama į tą laiką, kiek man skiriate, čia tada ir sustočiau, bet kaip ir sakiau, komisija yra pasiruošusi kalbėti ir apie detalės. Dar tik vienas dalykėlis. E, turėtumėte savo darbę ir diskusijose stengtis labai atidžiai atskirti tikras problemas nuo e, suvokiamų problemų, nuo įsivaizduojamų problemų. Man atrodo, tai yra labai svarbu. Kalbame apie temą, kuri kartais e, sukelia įvairiausių problemų. Savo diskusijose su suinteresuotais subjektais mes labai gerai susivokėme, kad yra galimybių tekstą tobulinti, tarybos darbo grupėje taip pat apie tai daug kartų kalbėjome ir aš esu tikra, kad ir parlamentas tokių pasiūlymų pateiks. Kiekvienas pasiūlymas gali būti tobulinamas, ypatingai toksai kaip šis, e, kuris, kaip aš sakiau, pradžioje apima labai daug kolektyvinių organizacijų ir autoriai, ir e, atlikėjai, ir administravimo organizacijos. Bet e, visam tam e, kontekste būtent e, autorius yra svarbus, kuris turi tas teises ir turi teisę į atlyginimą už savo kūrinį. Ir čia reikėtų e, skirstyti iškylančias problemas, reiktų žiūrėti, kas yra specifiška, kas yra labiau e, abstraktu ir bendra. E, bet kuriuo atveju bendros kolektyvinės administravimo organizacijos turi elgtis atsakingai ir atsižvelgti į padėtį rinkoje. Visiškai aišku, kad turime padaryti viską, užtikrinant, kad dabar dabartiniai teisės aktai nebus kaip nors paveikti. Taip pat e, turime užtikrinti, kad e, nebūtų neigiama poveikio dabar valstybė, e, valstybėse narėse egzistuojančioms nuostatoms. Yra visa virtinė klausimų Kaip aš sakiau, yra dabar diskutuojami. Tačiau jeigu norime, kad dabartinės kolektyvinio investavimo organizacijos gerai dirbtų ir 21-ame straipsnėje mums tikrai reikia pamastyti apie būtinas permainas ir pokyčius. Taigi šią prasme visų labui būtų pravartu e, renkti šitą e, kolektyvinio teisų administravimo sistemą, e, kad ji galėtų tinkamai funkcionuoti. Rektor. Ačiū už įžangą, iš karto perkime prie pirmosios e, mūsų klausimų dalies ir e, noriu jums pristatyti Žan Martan, kuris e, parengęs plataus masto mokslinį darbą, kurį jums, mums dabar ir pristatys, prašau. Je ne parlerai que du volet gouvernance et transparence confond. Aš kalbėsiu tik apie valdyseną ir e, skaidrumą. Ir šiek tiek pakalbėsiu apie e, organizacijos, kurioje Prancūzijoje, kurios veikla Prancūzijoje dalyvauju, veikla. Aš e, noriu pasakyti, kad parengiau savo kaip nepriklausomo eksperto pranešimą ir jo nuostatomis norėčiau apsiriboti. Kalbant apie mano pranešimo išvadas, pakaktų jas pristatyti trimis žodžiais - galimybės, proporciškumas ir įvairovė. Galėčiau e, galbūt netgi e, tą įvairią įvairumą pakeisti žodžiu moduliavimas. Tai kalbant apie galimybės, tai e, reikia paminėti atitinkamą paramą mūsų iniciatyvams, nes kolektyvinio administravimo organizacijoms tenka labai svarbus vaidmuo. Ir ponė panašėja galo, apie jas jau kalbėjo. Taigi čia kalba eina apie organizacijas, kurioms tenka svarbus vaidmuo kultūros ekonomikos rytie, tiek ekonominių, tiek socialinių požiūrių. Taigi reikia elgtis labai apdairiai, siekiant, kad visuomenė pasitikėtų šių organizacijų nariais, atstovais ir nuo to pasitikėjimo priklauso visos organizacijos veiklos sėkmi. Todėl reikia padėti valstybėms narėms pagerinti savo teisės aktus, siekiant, kad organizacijų veikla pagerėtų ir jomis būtų labiau pasitikima, tokiu būdu būtų pagerintas skaidrumas ir valdysenos procesai. Kaip pradėčiau nuo to, nuo tų nuostatų, kuriomis siūloma pagerinti dabartinę teisės aktų padėtį. Ir kadangi pasiūlymus rengia keli autoriai, tai svarbu jas bendrai pristatyti. Taigi dabar kelios pastabos apie būtinybę pagerinti komisijos teikiamą pasiūlymą. Taigi, pirmiausiai, tokios teik, kelios teigiamos kritinės pastabos. Skaitydami dokumento tekstą galite pastebėti tokius e, trejopus skiriamusius bruožus siūlomas kolektyvinio administravimo bendras valdymas. E, nepaisant to, kad e, šiuo metu tas kolektyvinis administravimas ES yra labai įvairialypis. Taigi kyla klausimas, kaip apriepti valstybių narių teisėje esantį įvairią lypiškumą ir bandyti apibendrinti jį ES teisėje. Taip pat e, reikia atsižvelgti ir į rinkos nuolatinius skirtumus. E, kalbant apie administravimo organizacijos e, veiklos reglamentavimą, jį reikia susijęti taip pat ir su rinkos struktūra bei siekiu tą rinką atitinkamai struktūruoti siekiant sukurti bendrąją rinką. Taigi, negalime pasitenkinti tuo bendruoju požiūriu vien tik tai, e, visiems taikyti vieną modelį, reikia atsižvelgti į dabartinius rinkos skirtumus, kad geriau sukurtume bendrąją rinką. Kitas bendras bruožas yra e, susijęs e, su teisės aktų pobūdžių e, teisės aktų galiojančių valstybėse narise, kuri dažnai prieštarauja e, Europos teisui ir čia, manau, nepakankamai atsižvelgiama į proporcingumo principą ir tradicinį komisijos požiūrį į šią temą. Taigi pateiksiu kelis pasiūlymus e, siekiant apibendrinti tos skirtumus pagerinti komisijos teikiamą pasiūlymą, primindamas, kad bendrijos lygmenių atliekami veiksmai turėtų palikti kuo didesnį veiksmų laisvę valstybėms narėms, tvirtinant atskirus teisės aktus ir numatyti galimybę valstybėms narėms pasitelkti skirtingus metodus, kad būtų pasiekta bendrijos lygmenių nustatytų tikslų apie tai teigiama taip pat ir tinkamoje ES komisijos tinkamoje ataskaitoje. Taigi kelios rekomendacijos. Pirmoji rekomendacijų serija būtų bendro pobūdžio. E, pirmiausiai reikėtų pasiūlyti įvertinti esminius skirtumus tarp valstybių narių reglamentuojančių kontrolės aktų teisės srityje, turiuomenė teisės aktų susijusių su kolektyvinio administravimo organizacijų veikla ir pritaikyti tam tikrą palengvintą direktyvos nuostatų gyvendinimo procedūrą, E, ypač toms šalims, kuriuose jau veikia atitinkamos e, šių organizacijų kontrolės institucijos, tuo tarpu, teisės aktai tiksliau, tuo tarpu tose valstybėse narėse, kur tokių teisės aktų nėra, reikėtų taikyti griežtesnį direktyvos nuostatų perkelimą. Antroji rekomendacija bendro pobūdžio susijusi mm, su tuo vieninguoju kolektyvinio administravimo modeliu. Puikiai žinome, kad tokio modelio nėra. Žinome, kad jis šiuo metu yra savanoriškas. E, taigi <clears throat> yra arba privalomas, arba laisvanoriškas kolektyvinio administravimo organizacijų veiklos reglamentavimas ir mes matome, kad direktyvoje pateikiami pasiūlymai, kurie visiškai prieštarauja šiuo metu Prancūzijoje ir galbūt daugumą ES šalių galiojančių teisės aktų. Taip pat reikia pripažinti rinkoje esančią įvairovę ir e, tai, kad e, Meno kūrinių rinkos e, šiuo metu veikia skirtingai, turiuomenyje e, meno kūrinių perdavimo paskirstimą tinkamoje erdvėje, todėl būtina užtikrinti jiems veiklos skaidrumą tam, kad sumažėtų jų veiklos rinkoje sąnaudos. Kolektyvinio administravimo organizacijos siekiančios užtikrinti glaudesius tarpusio santykius tarp atskirų menininkų ir tarp meno kūrinių vartotojų, taip pat ir tarp tų pačių meno kūrinių administravimo organizacijų e, susiduria su tam tikrais trikdžiais tikrovė. Grįžkime prie atskirų straipsnių, pavyzdžiui, antrajame straipsnėje dėl jo nuostatų man kyla nemažas susirūpinimas, pavyzdžiui, e, dėl to, kad kolektyvinio administravimo organizacijos negalėtų e, prisidėti prie nesažiningos konkurencijos skatinimo. Jeigu atskirtume e, atskirus teisų saugojimo rinkos segmentus ir neleistume, e, suteiktume toms organizacijoms galimybę į tą rinką neįleisti atskirų veikėjų, tai reikštų konkurencijos iškraipimą, todėl reikėtų aiškiai apibrėžti šios nuostatos taikymo sritį tam, kad nebūtų sudarytos netinkamos konkurencijos sąlygos organizacijų, kurios šiuo metu yra atsakingos už kolektyvinę autorių ir lietuvų teisų administravimą ir naujai galimai besikursančių organizacijų. Todėl nereikėtų e, primesti šiuo metu visoms organizacijoms galiojančių tų pačių taisyklių, kaip, e, kurios dabar galioja kolektyvinio administravimo organizacijoms. Taigi čia vėl reikėtų pasirinkti moduliavimo metodą ir pritaikyti galiojančias taisyklės būtent prie tų veikiančių rinkoje organizacijų poreikių. Kita e, rekomendacija susijusi e, su būtinybė užkirsti kelią e, išvengti atitinkamoms autorių teisų administravimo organizacijoms galiojančių, išvengti galiojančių taisyklių. Todėl galbūt čia reikėtų pasirinkti Europos e, bendrovės modelį. Penktas straipsnio antroje dalyje kalbama apie pasirinkimo e, laisvę. Uh, Taigi e, šiame straipsnė būtina užtikrinti tam tikrą interesų pusiausvyrą tam, kad kolektyvinių teisų administravimo asociacijos e, e, galėtų užtikrinti autorių teisų apsaugą, tačiau taip pat ir vadovautis atinkamais teisės aktais. Pavyzdžiui, audiovizualinių kūrinių srityje būtina atsižvelgti ir į E, kitų rinkos dalyvių, naudotojų ir platintojų teisės. Taigi, taip pat man atrodo, kad būtina užtikrinti proporcingumo principo laikymosi, turint omenyje, kad uh, atitinkamos kontrolės e, įstaigos ir institucijos e, privalo vykdyti patikrą vietoje ir kontroliuoti, kaip veikia tos kolektyvinių teisų administravimo asociacijos. E, atrodo, kad jau viršijų nustatytą kalbėjimo laiką, tačiau būtina užtikrinti kolektyvinių, kolektyvinių teisų administravimo asociacijos veiklos kontrolę ir užtikrinti e, atitinkamų administracinių bei valdžios e, grandžių įtakos ir veiklos e, pusiausvyrą. Dabar galime pastebėti tokių reiškinių, kad, pavyzdžiui, visuotinėme susirinkime atitinkamos asociacijos, jos visuotinio susirinkimo administracijai suteikiami išskirtiniai įgaliojimai E, tokiu būdu galima apeiti visų visuotinio susirinkimo dalyvių valią. Tau, kad jau viršiau kalbėjimo laiką, taigi tuoj baigsiu ir atsiprašau už tai, kad per ilgai kalbu. Baigdamas noriu pabrėžti, kad viena iš svarbiausių valdysenos direktyvos nuostatų susijusių su būtinybė išvengti interesų konflikto ir Tai aiškiai juntama, vertinant ir skaitant e, direktyvos tekstą. Taigi aš manau, kad pirmiausia reikia išsiaiškinti, e, kas e, yra ta priežiūra ir kontrolė atliekanti organizacija ir atskirti atitinkamus priežiūros bei sprendimų prieimimo funkcijas ir dabar siūloma struktūra, e, manau, kad negali visapusiškai atlikti priežiūros funkcijų. Siekiant išvengti interesų, interesų konflikto, e, būtina sustiprinti atitinkamas nuostatas, kuriuose kalbame apie kontrolę, nes aš nemanau, kad e, reikėtų kontroliuojančiai institucijai suteikti atitinkamus kontroliuojančią instituciją steigti įgaliojimus priimti mm, sprendimus susijusius su asociacijos veikla. Taigi pabaigai pasiūlyčiau nepasirinkti e, vien tik techninį, teisinį ar a, e, kitokį vienpusišką požiūrį šią direktyvą, ją reikėtų vertinti siekiant apibendrinti E, remiantis šiais įvairiais mano minėtais aspektais, pirmiausiai atsižvelgiant į tai, e, kokius e, padarinius turės ši direktyva mm, meno kūrinių naudojimo sąnaudoms. Pirmininkas. Dėkuoju. Good. Dėkoju, sako pirmininkas. Žinoma, man buvo naujas išgirsti tai, kad išvadas galima padaryti tris kartus per vieną pranešimą. Dabar ponas daktaras Holtzmanas pristatys savo poziciją. Gerbėmieji Europos parlamento nariai, ponės ir ponai, visų pirma noriu padėkoti Teisės reikalų komitetui už galimybę pristatyti mūsų poziciją šios dienos klausimuose. Prieš pereidamas prie pasisakymo esmės keletą žodžių noriu pasakyti apie tą organizaciją, kuriai atstovauju. Mes esame didžiausia autorių organizacija Vokietijoje ir mes giname 65 tūkstančių narių interesus, tame tarpe kompozitorių, teksto autorių ir leidėjų. Ir taip pat mes atstovavome maždaug 200, 2 milijonams te, autorių teisų turėtųjų visame pasaulyje. Mes esame nepelno siekianti organizacija ir e, jos savininkais ir e, kontroliuotojais yra mūsų organizacijos nariai. Mes e, visiškai e, suprantame tą būtinybę gerinti kolektyvinių teisų administravimo veiklą. Mes turime sukurti tinkamą pagrindą, kurio pagrindu kolektyvinio administravimo organizacijos galėtų atlikti savo pareigas. Mes taip pat sveikiname e, valdysenos ir skaidrumo taisyklės, kurios yra įtrauktos į direktyvos projektą, atsižvelgiant, kad Vokietijoje mūsų taikomi standartai yra labai aukšti, mes manome, kad jau dabar atitinkame direktyvos projekto nuostatas. Tačiau e, apgailestaujame, matydami, kad e, harmonizavimas, sukuriant tikrai vienodas sąlygas šioje direktyvoje, nėra pakankamas ir todėl atsiranda tam tikra rizika, kad e, tam tikroms e, kolektyvinio administravimo asociacijoms e, tuose šalise, kur teisė yra gana griežta, gali iškilti tam tikro konkurencinio nepatogumo situacija. Mes tikrai nenorėtume, kad patektume į tam tikrą standartų menkinimo neigiamą spiralę. Taip pat mums e, visiškai neaišku, kaip e, šioje mūsų aptariamoje srityje reikėtų taikyti paslaugų direktyvą. 2006 metų paslaugų direktyvą. Apie tai aš pabandysiu truputį plačiau pakalbėti. Šiame direktyvos projekte mus labiausiai neramina tai, kad nepakankamai aiški, aiškiai išdėstytos teisinės nuostatos dėl e, kolektyvinio administravimo organizacijų tarp valstybinės veiklos. O direktyvas vienas iš svarbiausių dalykų turėtų būti labai aiškiai išdėstyti tas nuostatas. Todėl e, būtų labai e, gerai, kad būtų aiškiau išdėstyta šioje direktyvoje, kaip reikia taikyti jos nuostatas tarp valstybinėme e, licenzijų išdavimo procese ir kas turėtų atlikti priežiūros funkcijas. Įsivaizduokime, kad pagal šitą direktyvą e, mano organizacija GEMA galėtų suteikti licenciją prancūzui naudotojui, e, naudotis e, tą licenciją Prancūzijos teritorijoje, bet tuo pat metu nepaklusti Prancūzijos reguliavimui. Ir e, de facto tada e, Prancūzijos priežiūros organizacijos negalėtų prižiūrėti šio proceso naudotojui iškilus problemams tektų kreiptis į Vokietijos priežiūros organizacijas. Todėl mums atrodo, kad šioje direktyvoje būtų labai aiškiai pasakyta, kokiamis taisyklėmis ir kokias organizacijos atliks tą kontroliuojantį darbą. Tad e, šią prasme reikia labiau diferencijuoto požiūrio. E, taisyklės susijusios su e, kolektyvinio administravimo asociacijų įsisteigimu ir veikimu turėtų e, būti siejamas su tos šalies, kurioje organizacija yra įsteigiama nuostatomis. Taigi e, ta veikla turėtų būti kontroliuojama kilmės valstybėje. Tai visiškai atitiktų e, paslaugų direktyvą. Tačiau, kai kalbama apie nacionalinį reglamentavimą susijusi su licenzijavimo veikla, e, tokie dalykai kaip e, įsisteigimas, tarifai, e, prievalė licenzijuoti, ginčių sprendimas, atrodo, kad čia tuos dalykus labiau ir geriau galėtų kontroliuoti taikymo šalis tai e, veiksmingiau užtikrintų e, teisę naudotojų teises. Prieš baigdamas dar porą bendresnių dalykų norėčiau pasakyti. Turime neužmiršti, kad tik bendradarbiavimas tarp nacionalinių administravimo asociacijų ar autorių asociacijų gali užtikrinti kad e, tos teisės bus e, tinkamai saugomas ir kitoje valstybėje. Todėl labai svarbu, ypač kai kalbama apie daugia teritorijas licenzijas, kad kolektyvinio administravimo asociacijos galėtų bendradarbiauti, kad galėtų sudėti savo teises drauge. Vadinamasis e, tag-on režimas kuris numatytas direktyvos projekte, nesudaro jokių sąlygų kolektyvinėms e, valdymo e, asociacijoms bendradarbiauti, administruojant ir licenzijuojant repertuarą, kuriant, pavyzdžiui, licenzijavimo platformas. Todėl e, tokiu tarptautiniu tarptautinių ar tarpvalstybinių e, teisų apsaugos e, organizacijų nuostatos e, turėtų užtikrinti, kad ir teisiškai tos e, organizacijos būtų suinteresuotas tarpusavėje bendradarbiauti. Šiandien buvo sakyta, kad e, didžiausia susirūpinimą kelia repertuaro e, fragmentavimas ir iš tikrųjų e, taip yra. Bet tų repertuarų agregavimas būtent ir reikalauja, kad būtų stiprias kolektyvinio administravimo asociacijos. Sudedant teises, kurios kyla iš įvairiausių sričių, E, galima užtikrinti, kad bus e, pakankamai aiškus vieno langelio principas ir taip pat e, bus užtikrinta skaidrumas ir prieiga visiems vartotojams ir naudotojams. Lygiai taip pat e, kolektyvinio administravimo asociacijos galės suteikti tinkamą prieigą prie rinkos ir mažiau e, E, populiariems autoriams ir prisidėti prie jų kūrinių sklaidos. Kolektyvinio administravimo asociacijos taip pat atlieka ir labai svarbę kultūrinę funkciją. Kad galėtų atlikti savo funkcijas, jos turi turėti tinkamas galimybės valdyti repertuarą, ir e, sutelkti savo jėgas, kad galėtų turėti pakankamai didelį svorį dėrybose. Kolektyvinio administravimo asociacijų paslaugos yra labai svarbios e, kultūros paveldo išsaugojimai ir todėl e, visą tai tinkamai reikėtų atspindėti mūsų aptariamoje direktyvoje. Dėkojame daktarui Holzmülleriui. Toliau ponia Žanin Laurent, kuri yra SAA asociacijos, autorių asociacijos direktorė. Prašau. Dėkoju, pirmininkė. Aš pirmininkauju šiai asociacijai bei kitai Prancūzijos ir Belgijos autorių teisės atstovaujančiai organizacijai. Noriu padėkoti Jums už pakvietimą dalyvauti šiame susitikime, pakalbėti apie kolektyvinį autorių teisų administravimą. Noriu taip pat padėkoti poniai Galo už pranešimą. Mes iš principo remiame visas direktyvos pagrindinės idėjas, o ką dabar nu, jums pasakysiu, norėčiau pasakyti audiovizualinių e, organizacijų specifiką. Mano ir ši organizacija, audiovizualinių autorių organizacija buvo įsteigta prieš tris metus. Mes atstovaujame keletą asociacijų bei individualių, 120 tūkstančių individualių autorių. Dabar schemoje matote mūsų veiklą ir šalis, kuriuose mes dirbame. Taip pat matote ir įvairius mūsų kitus duomenys. Matote, kad mes ne visose šalise esame reprezentuojami ir ne visose šalise yra tokios kolektyvinės teisų gynimo organizacijos, bei jos atstovauja ne visoms rinkoms. kai kurių televizijos programų vadovai E, nedalyvauja tokiuose asociacijose, dalyvauja kitose europinėse organizacijose. What about online? Mrs. Gallo, you have straight. Na, o dabar apie tai, ką minėjo ponia Galo. Vienas iš svarbiausių klausimų yra atstatymų yra platinimas internetu. Mes atstovaujame režisieriams, scenarijos autoriams ir taip toliau. Ir galiu pasakyti, kad tik tai dalis jų už savo veiklą gauna teisingą atlygį, kai kurie apskritai yra neapmokami, kai kurių darbas tampa neapmokamas. Uh, Tai ir yra tos pagrindinės problemos, kurios kyla Europoje. Muzikos srityje matote, kad harmonizavimas, teisų gynimo harmonizavimas yra visiškai užtikrintas. Tai čia yra viskas gana paprasta. Na, dabar trumpai dar pakomentuosiu tai, ką pasakė kolega Žan Matan. Yra skirtingos rinkos ir administravimo organizacijos nėra tos, kurios dominuoja iš tikrųjų rinką. Labai daug teisių atstovauja, teisios reglamentuojamos įvairiais statutais ir kitais teisės aktais ir kažkokiu tai ekskluzyviniu atskirų administravimo nuostatų nebūtinai ir yra, bet mes dabar kalbame apie platinimą internetu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad taisyklės egzistuojančios dabar turėtų būti uh, priderintos prie dabartinės specifikos. Ką tai reiškia, apie tai jau buvo kalbėta. Ir scenarijos autoriams, ir režisieriams reikia apsaugos, tam, kad būtų galima garantuoti jų teisų apsaugą skirtingai nuo muzikos, jiems reikia kitokio pobūdžio apsaugos. Na, dėl direktyvos pasiūlymo mes renkame, remiame didžiąją dalį šio dokumento aspektų, tačiau Vis dėlto direktyva remiasi daugiausia patirtimi sukaupta muzikos platinimo srityje. Kalbam apie, bet reikia kalbėti apie visokio pobūdžio administruojančias organizacijas ir admini, apie įvairaus pobūdžio administratorius. Ir atsižvelgimas tik į muzikinės asociacijas yra neteisingas. Tai tokiu būdu mes galim sukelti neligybę ir diskriminuoti kitus, pavyzdžiui, scenarijos autorius bei režisierius. Dėl daugia teritorijų licenzijų, žinoma, taip, čia irgi turėtume taikyti panašias nuostatas Na dabar norėsiu dar paminėti keletas ryčių, kur reikėtų šį dokumentą patobulinti ir pateiksiu taip pat pasiūlymų, kaip tą būtų galima geriausiai padaryti. Mes manome, kaip jau buvo minėta, mes esame organiz... tokia skėtinė organizacija, kuri atstovauja ir tokiems autoriams, kurie direktyvoje, kurių interesai direktyvoje mažai atsispindi. Taigi, aš manau, kad reikėtų supaprastinti taisyklės ir visiems sudaryti vienodas sąlygas administruojant kolektyvinės, kolektyviai administruojant autorių teises ir gretutinės teises. Na, mes ne tik tai e, siūlome teisinio kolektyvinio administravimo paslaugas, bet ir kitokias ir tikriausiai tai taip pat reikėtų atsižvelgti, rengiant atitinkamą pranešimą. Pone Galo, kaip pranešėja, atsižvelgia iš dalies jau į mūsų reikalavimus, bet aš dar kartą norėčiau tai paminėti, tikrai būtų labai gerai, jeigu atsižvelgtumėte ir į kitų sektorių specifiką. Mes labai daug bendradarbiaujame su nepelno siekiančiomis organizacijomis, turime ir pasiūlymus teikti naujų organizacijų, kai kurias organizacijas reikia stiprinti, stiprinti bendradarbiavimą, kuris galėtų tada pagerinti ir sutarčių sudarimo sąlygas. Na, mūsų organizacijos, kaip žinote, yra pačių autorių iniciatyva įsteigtos organizacijos, jie, jas ir administruoja, ir valdo. Audiovizualinės rytis turėtų, ją reikėtų atsižvelgti specialiai direktyvoje. Kol kas to nėra ir į tai reikėtų atsižvelgti ir pranešime, ir direktyvoje. Jeigu to nebus padaryta, tai problema išliks. Mes negalime tiesiogiai perkelti muzikos srityje egzistuojančių teisų ir sprendimų į audiovizualinę sritį. Sakykime, ir Ispanijoje, Italijoje yra nedaromas šis skirtumas, nėra skirtingų kategorijų. Ten taip pat yra parašyta, e, jų teisės aktuose yra parašyta, kad apsaugoti reikia ir režisierių, ir scenarijos autorių teisės. Ir tai tokia, tokia traktuotė galiojo dar iki gema priimtų sprendimų, kur buvo atskirtos šios dvi sritys. Na, Aš manau, kad reikėtų ir bendradarbiavimo galimybę stiprinti, kad vartotojams būtų supaprastintos galimybės dalyvauti, prieiti prie kūrinių. Konkurencinė, konkurencinė priežiūra ir konkurencijos tarnyba taip pat yra svarbi tema. Dabar pakalbėsiu dar ir apie narystę Mes, žinoma, perskaitėme viską, kas yra parašyta direktyvoje bei pranešime, kuris su to susijęs. Manome, kad nariai gali įstoti ir išstoti iš tokių asociacijų, tačiau reikėtų vengti piktnaudžiavimo narystę. Sakykime, jeigu asmo įstoja, paskui vėl išstoja iš kokios nors asociacijos, tai reikėtų tokiu atveju žiūrėti, kad nebūtų piknaudžiaujama teisėmis. Labai svarbu užtikrinti ir visuotinių susirinkimų galimybės. Kita vertus, labai svarbu, kad generaliniuose susirinkimuose būtų įgaliota taryba ar, ar priežiūros stebėjimo, stebėtojų taryba ar valdyba priimti atitinkamus sprendimus. Mums tinka 12 mėnesių laikotarpis išmokoms ar atlygių išmokėti. Skaidrumo klausimas. Labai gaila, kad ne visos kolektyvinio administravimo asociacijos laikosi skaidrumo principų. Skaidrumas turėtų būti visomis išgalėmis stiprinamas ir remiamas. Na, išskyrus tais atvejais, kai pernelyg detalios informacijos reikalavimas gali turėti kontraproduktyvų poveikį, tuomet reikėtų galbūt atskiro sprendimo iš valstybių narių, kiek, kiek detalių jūs nori tame skaidrumo pranešime ar skaidrumo ataskaitoje. Baigdama dar pasakysiu, kad reikia taisyklių, visiems, taip pat ir tiems, su kuriais mes deramės ir tie, kurie platina visus tos kūrinius. Žinoma, kiekvienas yra suinteresuotas kuo greičiau gauti atlygį, bet nepamirškime ir kitų aspektų. Reikia labai, labai svarbu, kad informa apsikeitimas informacija būtų kuo sklandesnis. Na ir baigdama dar noriu pasakyti, kad mokestis, kurį jūs minėjote, turi būti teisingas mokestis. Uh, kuris lygiai atsižvelgtų į visų autorių indėlį į kūrinį. Taigi norėčiau Jums padėkoti ir dabar atsakysiu Jūsų klausimus. Dėkojame, poniai Larinti, sako pirmininkas, dabar pereisime prie kito kolegos, kolega Veshimės Edima atstovas. Suvasavimas Europos skaitmeninės žiniasklaidos asociacijos vadovas, kuri teikia milijonams Europos vartotojų e, įvairias paslaugas ir gaminius. Pakalbėsiu apie mūsų paslaugas susijusias su muzikos pramonė. Taigi, dėkoju už tai, kad pakvietėte ir norėčiau pradėsiu pirmiausiai <clears throat> Po to, kai buvo patvirtinta autorių vertinių teisų direktūra, e, padėtis dar yra pakankamai sudėtingas, siekiant užtikrinti kolektyvinį teisų administravimą, siekiant e, greitai vystyti ir skleisti muzikinės paslaugas. Mes 2000-aisiais pradėjome savo darbą, tačiau padėtis palyginti su ta, kuri buvo prieš 13 metų, nelabai pasikeitė daugiausiai dėl rinkos daromo spaudimo kolektyvinių teisų administravimo asociacijoms padėtis pasikeitė, tačiau sistema e, muzikinių paslaugų tiekimo Europoje yra labai susiskaidžiusi. Galbūt e, susitelksiu tiek keliais žodžiais. Vienas iš jų yra greitis. Siekiant vystyti muzikinės paslaugas Europos Sąjungoje, E, reikia sudarinti tarpusavyje veiksmus 54 ir daugiau kolektyvinių asociacijų. Tai, kas pagerėjo per pastarosius 13 metų, nėra pakankama e, tam, kad sistema veiktų veiksmingai. Kitas dalykas yra rinkos skvarba, kai kuriuose rinkose tam tikras paslaugas galima gauti kitose rinkose Ne, daugiausiai tai yra susijęs su sisteminiais trūkumais ir tam, kad visi europiečiai galėtų naudotis teikiamais paslaugomis, sistema turi būti pagerinta ir dabar pristatysiu kelis pasiūlymus, kaip praktiškai tą padaryti. Pagrindiniai prioritetai, jų nevardinsiu, galite persiskaityti, tačiau svarbiausia yra pirmasis ir ketvirtasis. Pati sudėtingiausia padėtis, kuri iš tiesų yra monopolinė sistema, yra sunku, yra sunkumas susitarti pardavėjų ir pirkėjų tarpusavyje dėl paslaugų e, vystimosi, teikiamų paslaugų vystimosi. Mes neturime šiuo metu sistemos, kurią būtų galima uh, pritaikyti prie pirkėjo pardavėjo tarpusio santykių tam, kad geriau būtų galima atitikti e, vieniems kitų lūkesčius. Todėl e, dabartiniai pirkėjai pardavėjai neturėtų būti laikomi ankstesnių pirkimo pardavimo modelių įkaitais, nes jie visiškai nedėra su dabartinė sistema ir aš manau, kad jų tarpusavio e, santykiai neturėtų turėti įtakos kitų rinkos dalyvių sudaromiems sandoriams. Taigi kaip galima būtų pakeisti padėtį? Mes manome, kad siekiant užtikrinti e, valdyseną būtina, kad kolektyvinių teisų administravimo asociacijos labiau atsižvelgtų į vartotojų poreikius. Todėl komisija turėtų imtis ir siūlyti tam tikrus e, žingsnius, kaip pagerinti asociacijų veiklą. Pavyzdžiui, mes manome, kad kolektyvinių teisų administravimo asociacijų valdybos turėtų e, būti sudaromos iš naujo kartą per du metus, įkvepiant joms atitinkamo šviežumo, tokiu būdu e, asociacijų valdybos e, siūlytų paslaugas, kurios labiau pritaikytos prie vartotojų poreikio, tas pats pasakytina ir apie priežiūros valdybų sudėties keitimą. Taip pat manome, kad sprendimai turi būti priimami greičiau, jeigu teikite prašymą išduoti licenciją, tai neturėtumėte laukti atsakymo ištisus mėnesius. Taip pat, taigi manome, kad tos priemonės yra paprastos, tačiau būtų labai veiksmingos, jeigu būtų taikomos kolektyvinių teisų administravimo asociacijų veiklai. Tokiu būdu būtų galima daug greičiau atsižvelgti į vartotojų lūkesčius ir poreikius. Ir 8 ir 9 straipsnėje tas yra siūloma. Taip pat manome, kad reikėtų nustatyti tam tikrą laikotarpį, per kurį būtina gauti atsakymą į atitinkamą paraišką. Tai turėtų būti dviejų savaičių laikotarpis e, arba dviejų mėnesių laikotarpis, e, jeigu būtų teikiamas kitokio pobūdžio prašymas. Tokiu būdu vartotojai žinotų, kad per tam tikrą terminą privalo gauti atitinkamą atsakymą į savo prašymą. Mes taip pat e, pritarėme ir suprantame teisų turėtojų tam tikram nusivylimui, turint omenyje, kad e, atlyginimas už jų teisų, už autorių teisų naudojimą yra sumokamas labai pavėluotai, kol kas neveikia sistema, kurią pasitelkus būtų galima paprastai ir aiškiai kalbėti apie autorių teisės, jų administravimą ir atlyginimą už autorių teisų naudojimą. Tai yra technologinio pobūdžio, pobūdžio reikalavimai, kurie yra rengiami, tačiau jų gyvendinimas nėra pakankamai sklandus. Teškime toliau, manome, kad vartotojai turėtų sąveikauti su e, administravimo asociacijomis, kad jų bendradarbiavimas turėtų remtis abipusių norų, e, remiantis vieningų e, autorių teisų administravimo modeliu. Tačiau nesant galimybės greitai susitarti dėl licenzijų išdavimo už naują paslaugą, mes manome, kad reikėtų numatyti e, galimybę daryti poveikį siekiant, kad ta licenzija būtų kuo greičiau išduodama ir nustatyti tam tikrus operatorius, kurie atsakingi už tam tikrų uh, licenzijų išdavimo. Mes e, manome, kad reikia nustatyti atitinkamą mechanizmą, pavyzdžiui, tarifų nustatymą, užmokesčio nustatymą už atitinkamas licenzijas. Taip pat e, manome, kad rezoliucijos nuostatos turėtų būti taikomos tik tai konkrečioms sutarties šalims, tačiau neturėtų būti laikomos precedentinėmis nuostatomis visai rinkai. Kaip minėjau anksčiau, manome, kad sistema yra naudinga tam tikrą prasme, vieno langelio principas pasitelkiamas, <clears throat> taip pat e, e, uždaromas paprastesnės galimybės gauti licenzijas teikti tam tikroms paslaugoms, tačiau manome, kad sistemą reikėtų pagerinti, atsižvelgiant į tai, kad esamojo kolektyvinio teisų administravimo sistemoje nėra konkurenciją. Siūlome kai kurias priemonės, pavyzdžiui, e, trumpesnį terminą pateikti atsakymams, atsakymams į paraiškas, e, taip pat e, siūlome atitinkamus asociacijų valdybos ir priežiūrų valdybos funkcijų pakeitimus ir įgyvendinus visus šios pasiūlymus būtų galima sukurti greičiau reaguojančią sistemą visos ES mastu ir teikti geresnės paslaugas mūsų vartotojams. Taigi dar kartą noriu pabrėžti, kad tai yra praktiniai pasiūlymai ir nekantri laukiu diskusijų dėl e, daugia teritorijų licenzijų siekiant e, naudoti E, kūrinius internetu visos ES mastu ir galbūt e, vėliau galėsime padiskutuoti šiais klausimais. Ačiū ponui Heinz, dabar kalbės ponas Robin, jis e, yra Imros vadovas. Dėkui, mes esame nacionalinė organizacija, kuri administruoja E, muzikos atlikėjų, e, bet taip pat ir kūrėjų, kompozitorių ir leidėjų teisės. Mes dėkojame komitetui už pakvietimą dalyvauti šiuose klausimuose ir pasidalinti nuomonę apie siūlomą direktyvą. Direktyva siekia dviejų tikslų. Visų pirma, ragina e, kolektyvinio administravimo organizacijas e, tobulinti savo veiklos e, efektyvumą, tikslumą, skaidrumą, atskait, atskaitomybę, kitaip sakant, skatina siekti geresnės valdysenos. Antra direktyva siekiama prisidėti prie daugiatorės licenzijų tvarkos tobulinimo, kai kalbama apie muzikos kūrinius, kurie prieinami internetu. Mes šiandien norėtume pakalbėti tik tai apie valdysenas klausimus. Apskritai mes pritarėme siūlomiems, siūlomoms nuostatoms, nors galvojame, kad kai kur galima būtų eiti toliau. Ir konkrečiai mes taip pat pritarėme komisijos siūlymui dėl e, skaidrumo ir atskaitomybės gerinimo, ypač kai kalbame apie honorarų paskirstimą E, socialinės ir e, e, kultūrinės atskaitas ir reikalavimus dėl informacijos atskleidimo. Dabar keletą konkretesnių pastabų. Bendros nuostatos atrodo, kad direktyva nebus taikoma nepriklausomams teisių E, administravimo paslaugas e, teikiančioms organizacijoms. Mes manytume, kad e, joms turėtų būti taikomas tas pačias nuostatas kaip ir bendroms teisių valdymo organizacijoms. Tas pats pasakytina ir apie tas organizacijas, kurios veikia ES, nors jos ir nėra įsisteigusios ES. E, septintos straipsnio penktoji daly kalbama apie mm, sprendimus, kuriuos priima bendrasis susirinkimas. Tuo tarpu mes galvojame, kad kai kurie sprendimai, tokie kaip investicijų ir kiti, turėtų būti priimami valdybos, nelaukiant kasmetinio bendro susitikimo. Ir konkrečiai mes manytume, kad paskirstimo politika turėtų priklausyti priežiūros funkcijai. Taip pat aštuntam straipsnėje aiškiau reikėtų pasakyti, kad priežiūros funkcija ir rinkta valdyba yra iš principo tie patys. Antraip susidaro įspūdis, kad kuriama nauja biurokratinė struktūra. Toliau, e, dvyliktas straipsnis, kur kalbama apie mokėtinų sumų paskirstimą. Mes e, manytume, kad straipsnis nėra pakankamai išsamus, nekalbama apie paskirsimų dažnumą, o tai yra labai svarbi tokių asociacijų veiklos sritis. Pavyzdžiui, daug Europoje veikiančių asociacijų honorarus paskirsto tik tai vieną kartą per metus. Tai netitinka ir komisijos kelmų tikslų, nei geriausios tarptautinės praktikos, nei teisų turėtojų e, interesų. Mes manytume, kad e, tokį paskirstimą reikėtų atlikti nerečiau kaip kas ketvirtį ir e, ne vėliau kaip 12 mėnesių po finansinių metų pabaigos tai e, suderintų šios direktyvos nuostatas su e, profesinė taisyklė, kurią neseniai priėmė SISAK generalinė asamblėja Dublinė. Taigi paskirstimo e, dažnis ir nuostatos gali būti sunkiai gyvenamas mažesnių organizacijų nes dabar yra nustatyti tam tikri e, balanso e, ribų rodikliai. 12 e, straipsnio antra dalis - nepaskirstytos sumos. Labai dažnai atsiranda tokių teisų turėtojų, kurie nėra nustatomi ir tada susikaupia tam tikros sumos. Eina kalba apie trijų metų tarptautinę normą, o laikyti tokius neišmokėtus honorarus penkeris metus yra pernelyg ilgas laikotarpis. Nėra daug tikimybės, kad jeigu tris metus e, autorius nėra nustatytas, jis bus nustatytas ketvirtais ar penktais metais. 12 straipsnio treta Trečia dalis, e, kur kalbama apie neįvardintus naudotojus, tai yra tokie naudotojai, e, e, kurie naudojasi vadinamaisiais UP failais, Unidentified Performance File. Mūsų E, asociacijos nariai gali pasinaudoti mūsų tinklapiu ir gali susirasti ten e, tuos darbus, kurie jų manimų yra atliekami, bet už kuriuos nėra sumokama. Ir e, mūsų organizacijos narys e, arba e, susijęs narys gali tada pateikti paraišką E, susijęjant e, tai su atitinkamu darbu. E, tačiau tokių sąrašų publikuoti, jeigu jie nebus susijęti su teisų turėtojais, nėra reikalo. Mes sakytume, kad čia reiktų keisti formuluotę ir vietoj and making available to the members of the collecting society reikėtų dar pasakyti as well to other collecting societies. Ir taip pat e, neturėtų būti prievalės šitą sąrašą viešai publikuoti. 14 e, straipsnis e, atstovavimo sustarimuose nustatyti atskaitimai ir mokėjimai, mes manytume, kad tas nuostatas taip pat reikėtų sieti su paskirstimo dažniu. 20 straipsnis, kur kalbama apie metinę skaidrumo ataskaitas. E, čia mes e, sveikiname e, reikalavimą, kad asociacijas turėtų kasmetinį kasmetinę skaidrumo ataskaitą teikti, tačiau E, pagal pirmą priedą, pavyzdžiui, mūsų organizacija turėtų skelbti pakankamai daug komerciškai jautrios informacijos. E, mes neturėtume būti e, verčiami teikti komerciškai jautrę informaciją, tokią kaip finansinė informacija, nes daug vartotojų to nepageidautų mes siūlytume, kad kas metus e, būtų rengiamas dvi skaidrumo ataskaitos. Pirmoji iš jų būtų prieinama visiems nariams ir kitoms e, kolektyvinių teisų administravimo asociacijoms, o antroji būtų e, skirta viešai e, e, publikai ir būtų jau redaguota. Ir ten e, tada būtų numatomi tik, e, pateikiama tik informacija, kuri yra pirmame priedė ir pirmo priedo trečioje dalyje. Toliau kalbės kolega Peter, kolega Peter Marks. Woman, uh, first of all, many thanks. Uh... Labadiena, ponios ir ponai. Labai džiaugiuosi, kad sutikite man galimybę pasisakyti. Noriu uh, Aš esu Didžiosios Britanijos, Niderlandų ir Prancūzijai, Prancūzijos autorius atstovaujančios organizacijos atstovas. Mes turime daugiau nei atsavavome daugiau nei 2000 autorių. Ir kalbam čia labiau apie gretutinės teisės, tai yra labai specifinis sektorius. Ir galiu pasakyti, kad 2011 metais mes kalbėjom apie 770 tūkstančių eurų apyvartą. Tai yra producerių ir atlikėjų dalis. Na, ką daro mūsų agentai, jie yra susijęs su administratoriais ir užtikrina nuolatinį informacijos atnaujinimą bei garantuoja, kad lėšos atlikėjams bei autoriams būtų išmokamos laiku. Karts nuo karto. diskusijų metu mes girdėdavome pastabas, kad tie agentai galėtų patys atlikti tą pačią funkciją kaip ir kolektyviniai autorių teisų administratoriai. Tačiau agentai negali dėrėtis dėl licenzijų, dėl mokesčių ar apmokėjimo tarifų, dėl visokių kitokių dalykų. Jie nerenka pinigų iš vartotojų ir nenustato taisyklių, kaip yra mokami, mokamas atlygis atlikėjams. Ir pelnas, kuris, kurį paskaičiuoja kolektyviniai administratoriai, yra skaičiuojamas pagal tą specifinę taškų sistemą, kuri jau yra sugalvota šios administravimo e, organizacijose. administratoriai atstovauja kartais ir tokiems artistams, kurie, e, atlikėjams, kurie net ir nėra pasirašę sutarčių su, jie, su jomis. Taip pat agentai, žinoma, jie neturi mūsų organizacijoje balsavimo teisės, neturi ir kažkokių dominuojančių rinkos pozicijų. Na, kas yra jų šių agentų ar atstovų klientai. Tai yra menininkai, atlikėjai, kurie neturi laiko pasirūpinti savo gaunamų honorarų valdymų, galbūt ir tokie, kurie net, neturi tam laiko, neturi tam galimybių. Taigi jiems atstovauja tada tokie agentai arba tai yra labai žinomi atlikėjai, kūrėjai, kurių repertuaras yra platinamas visame pasaulyje, sakykime, Makart, Polas Makartnis, Rubis Williamsas, Džordžas Maiklas ir kiti. Tai yra tokie žymus menininkai, kurie tampa agentų klientais. Kaip veikia bendradarbiavimas? Menininkas susisiekia su agentu, suteikia jam tam tikrus įgaliojimus veikti, pavyzdžiui, atstovauti tiesiogiai platinimo įmonė kažkokiose firmose. Susitariama dėl repertuaro, dėl jo atnaujinimo. Taip pat susitariama, kad platintojas moka mokestį agentui ir tikrina, ar teisingai atlikti visi mokėjimai. Kaip tie agentai dirba, čia yra įvairių galimybių, sistema gali būti skirtinga. Viena vertus, agentas gali tiesiogiai susijęti platintoje su atlikėju ar gali, sakykime, pasiekti, kad tam tikras platintojas ta pats taptų atlikėjo atstovų ir atstovautų jo teisėms visame pasaulyje. Agentai tiesiogiai dalyva atstovauja menininkų ir atlikėjų ten, kur renkami tie mokesčiai, kur yra sumokama už atlikimą, atsižvelgiant į atitinkamos platinimo organizacijos šalies taisyklės. kokia yra mūsų darbo patirtis. Platintojai dažniausiai nėra suinteresuoti bendradarbiauti tiesiogiai arba stengiasi kažkaip tokio bendradarbiavimą iš tokio bendradarbiavimo išvengti. Pavyzdžiui, mūsų organizacija turi e, atstovus, advokatus valstybėse narėse, per kuriuos bendrauja su platintojais. Platintojai labai ilgai buvo nustatę labai diskriminuojančias taisyklės bendradarbiavimui su atlikėjais ir su agentais. 2006 metais buvo toks skundas pateiktas prieš vieną tarptautinę platintojų organizaciją kolegės iš Vengrijos ir pasiskundė konkurencijos tarnybai prieš ir apskundė diskriminacinę praktiką ir pagal SCAPR nuostatą ir tuo metu pagal platintojų nuostatą buvo pasakyta, kad agentai yra visiškai nereikalingi tarpininkai, kurie pasiema pajamų dalį ir kad tų agentų vis daugėja, jiems reikia mokėti mokesčius ir tai niekam nenaudinga. Esą yra daugiau, atsiranda daugiau išlaidų ir menininkai patiria nuostolius dėl šios priežasties. Ir geriau būtų bendrauti tiesiogiai platintojui ir menininkui ir nėra jokio poreikio tokio tarpininko institucijai. Taigi, žodžiu, menininkui geriausia nu, būtų naudingiausia būtų esą bendrauti tiesiogiai su platintoju. Sutarimuose dažnai reikalaujama, kad e, e, menininkas būtų tik tai vienoje kokioje nors šalyje, e, priklausytų tik tai asociacijai kokie nors vienoje šalyje, taip pat kalbama apie tai, kad reikėtų tik tai dvi šalių susitarimų. Na, visa tai buvo gairės tarptautiniam bendradarbiavimui. Komisija pradėjo tyrimą, remdamasi tais nusiskundimais ir po to šiek tiek pakeitė tam tikras taisyklės, tačiau platintojai, nors nors kai kas jau ir pasikeitė, vis tiek dar dažnai laikosi tokios įdingos senos praktikos. Iš kur visa tai kilo? Agentai dėl savo patirties gali labai gerai įvertinti platintojų veiklos efektyvumą, kur kas geriau negu tą daro pats menininkas. Sakysime, Belgijoje buvo, pateiktas nusiskund... buvo pateikta nusiskundimų platintojais. Ir Juradex, CS Juradex, Belgijos įmonė turėjo pakeisti savo struktūrą ir išmokėjo tai 15 milijonų eurų menininkams, 7 milijonai buvo užblokuoti ir nepateko, netiteko menininkams, nors taip turėjo būti. Taigi Čia pavyko pasiekti gero rezultato. Platintojai taip pat teigia, kad dvišalis bendradarbiavimas yra naudingesnis, nes uh, tokiu būdu e, dvišalis bendradarbiavimas gali vykti ir tarptautiniu lygmeniu, platintojai bendradarbiauja tarpusavyje ir esą taip e, galima būtų pasiekti geresnio, geresnio pelno ir jie nesuinteresuoti, kad menininkas bendrautų su kitais platintojais kitose šalyse, geriau jie da, daro patys. Na, o dabar dėl projekto. džiaugiamės, kad atsižvelgta į daug ką, ką mes žinome iš agentų darbo patirties, dėl valdymo, dėl skaidrumo, tai yra vis labai svarbus esminiai dalykai. Pateikėme pakeitimo pasiūlymų, sakykime, yra numatytas pripažinimas, kad menininkas turi teisę būti atstovaujamas kokio nors agento savo sutartyje su platintoju. Uh, sakykime, kai kurios e, agentūros nepripažįsta agento parašo ir taiko savo tokią praktiką tam, kad sutartis būtų nepasirašyta kuo ilgiau. Taip pat mes siūlome nediskriminacinę nuostatą. Kartais menininkais, menininkais elgiamasi neteisingai, ne, dėl to, kad jie nepriklauso tam tikrai asociacijai ar organizacijai, tai yra neteisinga. Taip pat ir narystės klausimas yra svarbus, kai kur menininkai yra mm, visi teisiai nariai, galintis dalyvauti su balsavimo teisė visuotinėme susirinkime, kartais ne. Direktyvoje numatyta, kad dauguma narių nebūtų pilna teisė nariai, tik asocijuoti nariai, kurie tik tais perdavė savo teises platintojui per įgaliojimą, bet patys nėra tos organizacijos dalininkai. Čia nėra visiškai aišku, kas atstovauja tokiems asocijuotiems nariams generalinėme visuotinėme susirinkime ir kokios galėtų būti jų uh, kontrolės ar balsavimo teisės visuotinėme susirinkime. Taip pat yra pasiūlymas dėl asmens duomenų. Platintojas neturėtų reikalauti iš atlikėjo menininko kokiu nors asmens duomenų, kurie būtų uh, jautrus. Atsisakyti teikti tokius duomenis dabar reikštų tą patį, ką ir atsisakyti narystės platintojų asociacijoje ar organizacijoje. Tokių pavyzdžių yra. Pavyzdžiui, platintojai dažnai reikalauja sąskaitos duomenų, Bet to ne visuomet galime pasižiūrėti ir platintojų puslapius, nes jie yra prieinami tik tai su e, tam tikrais kodais ir tada negalima patikrinti, ar iš tikrųjų duomenys yra, atikėjų duomenys yra saugomi tinkamu būdu. Dar vienas dalykas - saugojimo teisės ir tai taip pat susijęs, sakykime, ir su kontrolė, su kontrolės galimybėmis, sakykime, platintojas gali pasakyti, kad štai 5000 eurų skiriami Eltonui Džonui, bet niekas nežino, ar iš tikrųjų ta suma atitinka realybę. Taigi čia reikėtų irgi kontrolės geresnį mechanizmą numatyti. Taip pat išlaidų tikslesnis padalymas pagal veiklą. Dėkuoju, sako pirmininkas. Šiek tiek ilgesnis jūsų pranešimas negu buvo planuota. Ponas Liūta dabar kalbės iš Lenkijos atitinkamos institucijos. Taip pat jo kolega iš kompozitorius teisų asociacijos. Tai norėčiau paprašyti kalbėti jūsų kuo trumpiau, kadangi mums neliks laiko klausimams. Ponas Plūta, prašau. Dabar diena, ponas ir ponai. Stengsiuosi neviršyti man skirto kalbėjimo laiko. Dėkoju, kad pakvietėte ir suteikėte galimybę pristatyti savo poziciją. Lenkijos garšo įrašų pramonės asociacija atstovauja komersinėms struktūroms, tam tikroms <clears throat> tam tikriems garso įrašų arba įrašų prekių ženklams. Manau, kad galimybė pasiteikti nuomonėmis su jumis leis pagerinti mm, mūsų asociacijos veiklos efektyvumą. Kalbant apie kolektyvinio administravimo veiklą, reikėtų tris dalykus išskirti. Pirmiausiai skaidrumas, įsipareigojimų, pusiausvyrą ir galimybę įgyvendinti direktyvos nuostatus. Kalbant apie skaidrumą, mūsų vertinimų direktyva yra teigiamas žingsnis į priekį, kadangi nustatomas metinių ataskaitų teikimo formatas, tokiu būdu yra pagerinama asociacijos, pagerinamas asociacijos veiklos veiksmingumas, taip pat yra numatoma galimybė teisų turėtojams e, turėti savo individualias internetinės paskiras, siekiant, e, tai yra svarbu, siekiant atstovauti tarptautiniams, tarptautiniu mastu savo nariams. Taip pat labai svarbu internete skelbti uh, paskirstimo, lėšų paskirstimo e, informaciją, nes e, tokiu būdu baigtųsi diskusijos apie tai, ką mes darome su surinkamais pinigais, bent jau Lenkijoje šios diskusijos yra labai svarbios. Mums taip pat yra labai svarbus vienodas visų teisų turėtojų traktavimas, nepriklausomai nuo to, ar jie nariai ar ne, nes mes atstovaujame Lenkiją ne tik savo nariams, tai, tačiau taip pat ir šimtams įvairių organizacijų, kurios nėra mūsų narės ir mūsų svarbu, kad su jomis būtų elgiamasi vienodai. Dar svarbiau yra vienodai vertinti nacionalinį ir tarptautinį e, repertuarą, kad nebūtų daroma jokio skirtumo tarp vietos ir užsienio uh, atlikėjų arba teisų turėtojų, taip pat svarbu užtikrinti, kad skaidrumas nedarytų jokios įtakos mūsų teisų turėtojų e, komercinės veiklos skaidrumui ir konfidencialumui, kadangi mes e, nenorime, kad būtų skelbiama per daug informacijos apie mūsų narių, pavyzdžiui, pajamas, kadangi tai galėtų daryti neigiamą įtaką jų komerciniai veiklai. Bet svarbu užtikrinti įsipareigojimų prievalių pusiausvyrą, nes kolektyviniams asociacijoms e, numatomos e, prievalės turi atitikti taip pat ir vartotojų atžvilgių taikomoms prievalėms ir įsipareigojimams. Ir šiuo metu direktyvoje nėra užtikrinama galimybė gauti tinkamą informaciją apie savo teisės ir siekiant turėti tokią informaciją mes turime gauti tinkamus duomenys apie meno kūrinių panaudojimo apimtis, tai yra, kad galėtume identifikuoti ir teisų turėtojus. Tinkama informacija turėtų būti pateikiama tokiu formatu, kuris būtų tinkamas apdoroti kompiuterį, informacija turi būti pateikiama laiku. Yra direktyva, kai kurių nuostatų, kur negalima perkelti į tikrovę, pavyzdžiui, generalinio e, visuotinio susirinkimo prerogatyvos, e, kurios visuomos gali paprasčiausiai paralizuoti asociacijos veiklą. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad e, kolektyvinio administravimo asociacijos yra jų veiklos paudis šiek tiek kitoks nei uždarų akcinių bendrovė, tarkim. Taigi 15 straipsnėje jo nuostatos e, turėtų apriepti taip pat ir gretutinės teisės, šiuo metu jos apriepia tik autorių teisės, taip pat turėtume nepamiršti visais atvejais verslo konfidencialumo aspektų apibendrindamos. Noriu dar kartą pabrėžti, kad svarbiausias aspektas yra skaidrumas. Šią linkmę visiškai pritarėme direktyvos nuostatoms, taip pat negalime pamiršti apie įsipareigojimų prievalių pusiausvyrą. Direktyvoje būtina atsižvelgti į tikrovę, tai yra į galimybės įgyveninti šios direktyvos nuostatas. Labai ačiū, dabar perduosiu žodį savo kolegai iš autorių teisės asociacijos. Pirmininkė, ponas ir ponai, pana pranešėja, esu Ježi Badovskiu, atstovauju Lenkijos uh, autorių ir kompozicijų asociacijai ir norėčiau pristatyti mūsų asociacijos ZAX, kuri yra vidutinė dydžio asociacija poziciją, vertinant direktyvos nuostatas. Noriu padėkoti už tai, kad pakvietėte man dalyvauti šiame klausime. Ir turint omenyje, kad laiko skirta kalbėti nedaug, į smulkmenas nesigilinsiu, pristatysiu bendro bendrais bruožais e, mūsų asociacijos poziciją, e, pasiremdamas e, jau skeltomis, viešintomis nuomonėmis, pirmiausiai turint E, pirmiausiai pasiremsiu Europos autorių ir atlikėjų asociacijos jau paskelbta pozicija, pasiremsiu mokslininkų išvadomis, Vokietijos mokslininkų išvadomis, tai yra intelektinės nusavybės teisų instituto Münchenė išvadomis ir Vokietijos autorių gretinių teisų asociacijos parengtomis išvadomis. Taip pat e, pakalbėsiu apie Prancūzijos e, e, literatūros meno kūrinio asociacijos parengta analizė. Profesorė Valerija Benabu parengė savo komentarus kuriuose labai tiksliai įvardyja visas, visus neigiamus direktyvos įgyvenimo padarinius, vertinant iš didžio asociacijos požiūrio taško. Atspirties taškas mūsų vertinime teikiamos direktyvos nuostatų remiasi dviem aspektais. Tai yra pirmiausia e, repertuaro išsemimumu ir e, taip pat abipusiškumo principo laikymosi. Per pastarosius du metus e, Europos komisija neskyrė pakankamai dėmesio šiems dviem aspektams. Teikiamos direktyvos projekte Atitinkamų nuostatų taip pat pasigendame ir aš manau, kad 60, pagal 65 sutarties straipsnio antrąją dalį e, turėtų būti teikiami tinkami pasiūlymai. Pat nieko, ne, jokių pasiūlymų neteikiama dėl projekto gyvendinimo sąnaudų, e, kurios galėtų skaudžiai atsiliepti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Norėčiau apie kai kurios aspektus išsameu pakalbėti. Pritariu anksčiau išsakytoms nuomonėms dėl kolektyvinio administravimo asociacijų įgaliojimo. Nes projektas turi, projekto nuostatos turi būti taikomos visoms kolektyvinio administravimo asociacijų asociacijoms. Taip pat reikia nepamiršti būtinybės užtikrinti tinkamus tarpusio santykius tarp teisų turėtojų ir administravimo e, asociacijų, e, siekiant, e, kad visose veiklos sritise būtų atitinkamai reglamentuojami tarpusio santykiai, Kitas svarbus klausimas yra taikymo arba netaikymo direktyvos nuostatų sritis. Turint omenyje, kad antroji klausimo dalis bus skirta daugia teritorinėms licenzijoms, norėčiau vis dėlto tarti kelis žodžius ir šią temą. Manome, kad svarbiausias klausimas e, šiame kontekste yra būtinybė užtikrinti, kad e, gyvendinant ateities pasirinktą modelį būtina įtraukti į skaitai visą meno kūrinių repertuarą, nedarant jokių išimčių, turiuomenė 29 straipsnį ir manome, kad jame siūlomas modelis nėra pakankamas siekiant gyvendinti šį tikslą. Apibendrindamas, pabaigai galiu pasakyti, kad mes tikimės, jog parlamentas ir taryba patvirtins atinkamus teisės e, aktus pagal kurios tokios dydžio asociacijos kaip ZAIX galėtų toliau vystyti savo veiklą ir skatinti kultūrinę įvairovę, užtikrinant, kad e, daugia teritorinės e, licenzijos, kurios, kurių klausimas bus svarstamas e, kitoje klausimų dalyje, apriektų visą meno kūrinių repertuarą. Apie tai ką jau kalbėjo kitų organizacijų stovai. Labai ačiū. Baigiame pirmąją mūsų klausimo dalį. Noriu kolegų paklausti, ar dabar norėtumėte užduoti klausimus, ar ketinate tą padaryti po to, kai išklausysime mūsų antrosios dalies ekspertų, kas dabar norėtų užduoti klausimus, niekas. Taigi, iš karto pradėkime antrąją klausimo dalį. Dabar norėčiau steigti žodį ponai Thierry de Žormon. Jis yra. Uh, e, Sakėm asociacijos vadovo pavaduotojas. Prašau, pirmininkė, ponė pranešėja. Man tenka garbė atstovauti SAKEM, tai yra kolektyvinio e, administravimo asociacijai Prancūzijoje, kuri vienyje 45 tūkstančius e, daugiau autorių muzikos kūrinių leidėjų ir čia yra įvairių tautybių atstovų, tarp mūsų narių ne tik prancūzų. Mūsų asociacija visuomet prisitaikė prie laiko pokyčių savo veikloje ir dabar, kadangi teikiamos muzikos kūrinių naudojimo paslaugos internetu ir skaitmeniniai muzikiniai kūriniai e, yra plačiai naudojami, norėčiau pateikti savo įvertinimą. 2004 metais daugia teritorinė licencija pirmoji buvo uh, išplatinta su iTunes, po to 2009-aisiais, 2008-aisiais e, Amazon e, e, pradėjo teikti tinkamos paslaugos Spotify 2008-aisiais. Taigi skaitmeninė rinka meno kūrinių vystosi pakankamai plačiai ir šiuo metu yra deramasi dėl atitinkamų susitarimų su YouTube Dizer, Apsody ir, ir kitomis organizacijomis. Reikia nepamiršti, kad e, kolektyvinių teisų administravimo e, apriepties e, išplėtimas įtraukiant skaitmeninis kūrinius yra pakankamai sudėtingas techninio pobūdžio ir todėl būtina labai tiksliai apibrėžti atitinkamas sumas surinkamas ir jų paskirstimą. Kelis skaičius pateiksiu 12 metais. Buvo uh, 163 tūkstančiai vienetų įvairių meno kūrinių internetu parsisiųsta, e, apyvarta atitinka 1,6 milijardus eurų. Taip pat reikėtų atitinkamai pabrėžti, kad per iTunes e, programą parsisiuntus meno kūrinį E, gaunama apyvarta sudaro 0,6 procentus, o per Spotify ir YouTube nu, praktiškai tos sumos yra tūkstantį kartų mažesnis. Tai reiškia, kad dviem e, šimtam e, penkiolikai kartų 215 kartų parsisiunts meno kūrinį iš iTunes. E, tas apimtis galėtų atsverti kelis tūkstančius kartų e, parsisiunčiami arba e, kitaip panaudojami meno kūriniai Spotify ar uh, YouTube ar, ar kito, kitokiose formatuose. Dabar pakalbėkime apie repertuarą, tai e, jis labai komplikuoja dėrybos, kelia problemų mažoms ir vidutinėms įmonėms. kelia grėsmę tam tikrų e, ginčių e, atsiradimui dėl tų pačių tarp autorių ir dėl jų teisų panaudojimo, todėl autoriai vienijasi ir e, bando apsirūpinti atitinkamus techninius priemonėmis tam, kad būtų tinkamai administruojama atitinkamas e, e, repertuaras, todėl mūsų asociacija kartu su Ispanijos ir Italijos asociacijomis ėmėsi iniciatyvos suvienodinti internetu naudojamų meno kūrinių e, repertuarą ir e, e, susitarti dėl bendrų apmokestinimo principų, siekiant, kad nekiltų jokių teisinių ginčių. Tik šiuo metu mes kartu su italais, ispanais, portugalais, jungtiniu valstybių atstovais, bandome taikyti vienodą tvarką įvairių šalių ir pasaulio regionų atlikėjų ir autorių teisų turėtojų repertuaro panaudojimai. Visą apyvartą būtų galima vertinti 5,5 milijono eurų, taigi dabar jau galima kalbėti apie tam tikrą Europos masto susitarimą. Ir šių metų pradžioje jau esame pasiekę susitarimą su Google E, kuris pradėjo teikti atitinkamą Google Music Play paslaugą, taip pat per debesų kompiuteriją. Savai suprantama, tas mūsų susitarimas yra atviras, prie gali prisijungti ir kitos autorių bei e, e, kolektyvinių teisų administravimo asociacijos. Uh, Taigi šiuo atveju yra pakankamai sudėtinga atlikti visapusišką teikiamo pasiūlymo įvertinimą ir analizę, apsiribosiu trimis pastebėjimais bendro pobūdžio. Pirmasis pastebėjimas susijęs e, su e, tuo, kad siūlomas režimas e, atrodo yra pagristas Europos autorių ir kompozicijų asociacija atrodo, kad baigė susitarti dėl e, tam tikrų radio e, transliuotojų e, programos repertuarų, liko sustarti tik dėl uh, neesminių dalykų, tačiau manau, kad 29 straipsnė pateikimos nuostatos turėtų būti patikslintos, apie tai kalba taip pat ir pranešėjas savo darbo dokumente siekiant geriau užtikrinti kultūrinę įvairovę bei mažų ir vidut... sudaryti geresnės sąlygas veikti mažoms ir vidutinėms įmonėms būtina e, numatyti, e, kad atitinkamas nuostatas susijusias su e, licenzijų išdavimu. Taip pat e, reikia, kad e, asociacijos bendrautų, bendrautų tarpusavėje remdamosius konkurencingumo principais ir kad jų veikla būtų taikomos atitinkamos konkurencingumo taisyklės, apie tai ką tik kalbėjo kolega iš Gėma. Manau, kad šios aplinkybės reikėtų išsiaiškinti išsameu, e, siekiant, kad tai nedarytų neigiamos įtakos e, tiek repertuaro meno kūrinių naudojimui, tiek neapribotų konkuravimo galimybių tarp atskirų asociacijų. Šią srityje 28 direktyvos straipsnė yra teigiamų nuostatų, kuriomis skatinamas bendradarbiavimas tarp e, asociacijų. Ačiū, ponė pirmininkė, jau baigiau. Dėkoju. Tačiau čia dar ne pabaiga, dabar kolegė Regnie. Prašau. Dėkui, aš kalbėsiu IPI vardu, tai e, garso įrašų kompanijų asociacija tiek europinių, tiek pasaulinių. E, muzikos pramonė sveikina pasiūlymą dėl kolektyvinio teisų administravimo direktyvos. E, visų pirma, e, kad būtent autorių agentūros visų pirma naujo, naudojasi informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, e, tame tarpe ir e, licencijų teikimui. Mes taip pat sveikiname šią direktyvą dėl to, kad naudotojams jį daugiau steiks pasitikėjimo e, kolektyvinėmis administravimo asociacijomis apskritai, bet taip pat ir autorinių agentūrų uh, teisių agregavimo darbą palygins. Kalbant e, konkrečiai apie daugia teritorijas licencijas, tai e, įrašų kompanijos e, yra suinteresuotas šito veikla visų pirma, kai kalbama apie tiesioginės licencijas suteikti teisės daugia teritoriniam ar pan europiniam uh, E, panaudojimui. Visų pirma, tai yra susiję su tų teisų panaudojimu internete. E, Atskiriais atvejais e, mes veikime taip pat ir kolektyviai. Tradiciškai tai yra transliavimui, viešam atlikimui. Jūs turbūt uh, E, žinote apie EPE, e, simulcasting ir broadcasting susitarimą, kur e, teisų agentūroms Europoje ir ne tik suteikiama teisė vieną kitą atstovauti, kad kiekviena autorio agentūra galėtų gauti licenciją bendram e, sutelktiniam repertuarui. E, toks sustarimas prasidėjo nuo vadinamojo simulcasting ir webcasting, o dabar jau pereita prie tam tikrų podcasting aspektų. E, kitaip e, sakant, kalbam apie programas, kurios e, yra persisiūsdinamos pagal pareikalavimą. E, priežastis, e, kodėl direktyvos e, ant, trečioji antraštinė dalis yra susijusi tik tai muzikos autoriais, yra ta, kad mes dažniausiai išduodame licenzijas tiesiogiai, Arba e, jeigu darome tai kolektyviai, tai reiškia, kad e, galima e, kreiptis dėl daugia teritorijas ir daugia repertuarinės licenzijos vienu metu kreipintis į bet kurią agentūrą. Kolektyvinės administravimo asociacijos turėtų e, suteikti lankstumo, ta prasme, kad tiek teisė turėtų ir naudotojai galėtų pasirinkti, ar kreiptis tiesiogiai dėl licenzijos, ar e, veikti per agentūrą. E, mes matome, kad e, kartais, kai nėra specializuotų e, organizacijų, kurių tikslas yra spręsti ginčius, labai e, prailgina licenzijos išdavimo procedūrą. Todėl mes pritartume direktyvos e, nuostatoms, e, pasisakytume už specializuotas ginčių sprendimų institucijas. Ir e, kai kalbama e, taip pat apie e, honorarų paskirsimą tiek dėl tos dalies, kur kyla ginčių ir dėl tos, kur nekyla ginčių. Dabar dėl 15 straipsnio. Tai e, Garso įrašų kompanijos sveikina tą faktą, kad atsižvelgiamai teisingumo teismo išaiškinimus, kur e, susitelkiama ties ekonominėmis teisų vertijomis. E, tačiau e, nuostatos dėl gretutinių teisų turėtų būti e, papildomai įrašytos į direktyvą. Taip pat, kai kalbama apie valstybių įsikišimą, reguliuojant tarifus, kai tie tarifai nustatomi pagal įstatymus, tai dažniausiai priveda prie tam tikrų autorių teisių virštinių ribų nustatymo. Tiek tada e, komentarų iš mano pusės ir labai dėkuoju Europos parlamentui už e, šį įdomų renginį ir už tai, kad pakvietėte mus dalyvauti diskusijoje. Dėkuoju. Dabar e, Nikola Frank iš apie jų žiniasklaidos e, viešojo transliavimo organizacijos užsijima televizijos ir radio transliavimu ir labai dažnai e, susidurėma su e, įvai, įvairių platformų įvairovė. Labai dažnai tos platformos e, viena kitą perdengia, e, yra susijusios su televizija ar hybridinė televiziją. Ir e, skaidrumas ir geresnis e, valdymas, kalbant apie e, autorinės teisės, yra labai svarbus dalykas. Viešuosios žiniasklaito organizacijos masiškai naudoja muziką savo darbe didelis transliuotas per savaitę gali panaudoti iki 250 tūkstančių muzikos kūrinių. Ir e, todėl e, transliuotojams labai svarbu turėti vieno langelio principų veikiančią licenzijavimo sistemą. E, tai yra iš vienos pusės svarbu, kadangi leidžia sutaupyti pinigų, Ir taip pat, e, antra vertus, tai užtikrina kultūrinės įvairovės sklaidą, panaudojant muziką televizijos ir radio programuose. Mes e, e, sveikiname, kad direktyvoje pripažįstami internetiniai, internetinės paslaugos, kurie E, kurios pasireiškia e, tokiais dalykais kaip iTunes, Deezer ar Spotify. Reikalas tas, kad e, transliuotojai paprastai muziką panaudoja kaip savo programų dalį ir tada paskui šie kūriniai pateikiami tiek internetu tiesiogiai, tiek ir netiesiogiai. Todėl mes sveikiname ponios galo pasiūlymą e, neįtraukti transliuotojų muzikos panaudojimo į e, taikymo sritį, jeigu ta muzika yra panaudojama kaip didesnės programos dalis. E, kitaip e, viešiems transliuotojams tai sudarytų pernelyg e, didelę naštą. Man, mums atrodo, kad tokia išlyga e, antrojo straipsnio atitinkamoje dalyje būtų visiškai tinkama. E, tokia išlyga ne tik e, apreiptų vadinamasias catch-up paslaugas, tai tarsi ir 33 straipsnio taikymo sritis, bet taip pat apimtų ir papildomą turinį, kuris kuris papildo tradicinės radio ir televizijos programas. Mes e, čia turime tokius dalykus kaip e, interaktyvios serijos, e, raštingumo programos, archyvų medžiagos panaudojimai. Antra vertus, kai kurios valstybės narės E, naudoja kai kurios kitus licenzijavimo veiksmingus pasiūlymus, taip vadinamas laisvas licenzijas. Mes e, e, paremtume tokius sprendimus, kurie sustiprintų teisėjų turėtojų galimybės. Tiek Autorių agentūros ir transliuotojai tokius sprendimus sveikina. Ir ko gero, ir kitos valstybės narės galėtų perimti tokius licenzijavimo sprendimus. Todėl mes sveikiname tai, e, kad e, ponia Galo savo darbo dokumente e, ragina užtikrinti, kad prieimu šią direktyvą tie sprendimai, tie kūrybingi sprendimai nebūtų paneigti. E, mes manome, kad kolektyvinius teisų valdymas yra nepaprastai svarbus transliuotojams. E, mums atrodo, kad vieno e, langelio veikianti licenzijavimo sistema taip pat atitinka transliuotojų poreikius ir e, kolektyvinio licenzijavimo ir kitų licenzijavimo sprendimų, kurie yra dabar taikomi nacionaliniu lygmeniu, e, galiojimas neturėtų nustoti įsigaliojus šiai direktyvai. Pone Petra Hans iš Spotify. Right, um, my name is Petra Hansen and I am Labadiena, mano pavardė Petra Hansen, aš esu iš e, Spotify organizacijas ir pabandysiu e, pateikti komercinio naudotojo nuomonę apie mm, trečiąjį, e, trečiąją direktyvas antraštinę dalį, pabandys pakalbėti apie tai, ko mūsų nuomonėje šioje direktyvoje trūksta ir kokią riziką e, šis e, direktyvos pasiūlymas galėtų sukelti. Aš e, darau prielaidą, kad žmonės šiek tiek žino apie Spotify, bet vis tiek pasakysiu, kad mes esame e, skaitmeninis e, internetinis transliuotojas, pradėjome 2006 metais E, planuoti savo darbą. Oficialiai e, pradėjome veikti 2008 metais. Šiuo metu mes turime 6 milijonus mokančių vartotojų, du trešdaliai Europoje, iš jų 24 milijonai aktyvių naudotojų. E, Mm, du trešdaliai Europoje iš jų. E, mūsų paslauga prieinama 20 šalių ir mes e, teisų mokėtojams e, per metus išmokame maždaug 500 milijonų jungtinių valstijų dolerių. Tai nemaža suma. Dabar prie mūsų norų sąrašo, ką norėtume matyti direktyvoje. Atsiprašau, jeigu tekstą nėra visai lengva perskaityti šioje skaidrėje. Taigi to sąrašo pradžioje visų pirma turėtų būti vieninga duomenų bazė, e, kuri galėtų pasitarnauti kaip patikimas šaltinis e, ir užtikrintų e, teisių e, turėtojų e, teisės e, ir tų teisių teisingumą. Man atrodo, kad sprendimo Europoje be tokios duomenų bazės mes negalėtume surasti. Kitas svarbus dalykas ambicingesni laiko grafikai duomenų e, apdorojimui, e, sąskaitų išrašymui ir e, mokėtinių sumų paskirstimui. Mums atrodo, kad autorių agentūroms, kuriams tenka didžiulis duomenų srautus apdoroti, tai būtų labai svarbu, norėtume, kad tai atsispindėtų direktyvoje. E, prievolė apdoroti duomenys prieš išrašant e, sąskaitas. Jeigu eitų kalba apie sumas daugiau negu kad e, avansai ar garantijos, prievolė vengti interesų konflikto arba netinkamos informacijos rautų tarp autorių teisų agentūrų ir jų filialų dabar jau reikės man pačiai savo kompiuteriai pastikrinti, ar viską, kas yra skaidrėse, aš pateikiu. Right. Um,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 Dėkuoju toliau ponas Kevin Smith iš Unison organizacijos. Well, uh, good afternoon. Um, I'd like to first uh, thank uh, the committee and the... Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti komitetui ir parlamento nariams už tai, kad pakvietėte Unison pareikšti savo nuomonę. Mūsų organizacija siekia, kad menininkai gautų tinkamą atlygį už savo darbą ir būtų tinkamai jiems atstovaujama. Mes atstovaujame šešiems tūkstančiams menininkų iš visos Europos ir raginama patvirtinti ES lygmenių taisyklės, pagal kurias būtų tinkamai paskirstamas lėšos, kurias surinka e, teisų administravimo asociacijos. <clears throat> Mes siekiame tokiu būdu apsaugoti muzikos kuriejų teisės 21 amžiuje. Per pastarosius metus mes atidžiai stebėme visus veiksmus susijusius su dabar pateiktų direktyvos projektu. Mums ypač svarbu internetu naudojamų meno kūrinių, e, lėšų surinkamos už internetu naudojamus meno kūrinius, kurie šiuo metu sudaro 25 procentus visų paramų, pajamų. Mes e, kritiškai vertiname administravimo e, asociacijų veiklą šiuo metu ir siekime, kad kuriuose valstybėse narėse taikoma praktika atitiktų ES standartus. Čia pateikiami, šioje skaitėje pateikiamas mūsų narių sąrašas, kurie iš jų yra labai žinomi, kalbant apie daugia teritorinį licenzijų išdavimą. Mums yra labai svarbu, kad internetu naudojama muzikos e, kūrinių e, kūriniams galiotų tos pačios taisyklės, skatiname komisiją ir parlamento narius pritarti šioms e, siūlomoms taisyklėms ir padaryti, kad jos būtų kuo griežtesnės. Norėčiau pakalbėti apie tris svarbiausius direktyvos principus. Pirmiausiai, administravimo asociacijos turėtų tinkamai atstovauti savo nariams, nariai turėtų dalyvauti valdymo struktūrose šiuo metu. Nariams nėra tinkamai atstovaujama, reikia užtikrinti, kad kiekvieno nario balsas būtų girdimas ir kad priežiūros funkcijos būtų vykdomos tinkamiau vadovaujantis atitinkamus kategorijomis ir teisėmis, kurios turi būti vienodos. Visi nariai turi patvirtinti svarbius sprendimus susijusius, pavyzdžiui, su lėšų rinkimu ir paskirstimu. Netinkamos veiklos pavyzdys yra, pavyzdžiui, vienos organizacijos veikla Tinkaralystėje. karalystėje 51 tūkstantį atlikėjų, 51 tūkstančių atlikėjų atstovauja ir e, apie 8 tūkstančiams autorių. Ir e, tie atstovami asmenys ir praškai neatstovaujami asociacijos valdyboje ir neturi balsavimo teisų. Tai nėra vienintelis atvejis administravimo asociacija turi laiku e, autoriams atlyginti už šių kūrinių panaudojimą, remiantis patvirtintais principais ir vienodomis sąlygomis. Mokėjimai teisų turėtojams turi būti atliekami kad, kas ketvirtį už uh, radio stočių transliuojamus kūrinius ir internetu naudojamus kūrinius. Mokėjimai turi būti atliekami per tris mėnesius. E, būtina užtikrinti pastelkus naujas skaitinės technologijas visapusišką atskaitomybę. Būtina pasitelkti e, veiksmingas technologijas, e, siekiant užtikrinti, kad mokėjimai būtų vykdomi už tikrai panaudotus kūrinius. Ir ta tvarka turėtų galioti visoms administravimo asociacijoms, o ne tik kelioms iš jų, nesvarbu, kur yra panaudojami tie kūriniai ir iš kokių įstaigų yra e, surinkamos e, lėšos už autorių teisės ar tai būtų barai, ar tai būtų muzikos klubai, ar kokios nors kitos vietos. Todėl būtina gerinti duomenų panaudojimą, surinkimą pasitelkus atitinkamas technologijas, taip pat būtina užtikrinti, kad surinktos lėšos būtų tinkamai paskirstytos. Manau, kad komisija turėtų identifikuoti atitinkamas technologijas ir e, įpareigoti visas asociacijas tas technologijas naudoti, tik atsižvelgiant į šios reikalavimus E, direktyva iš tiesų galėtų atnešti naudos ir jie remiantis būtų galima pakeisti e, dabar vykdomą administra... E, kolektyvinių teisų administravimo asociacijų veiklos praktiką. Ačiū. Ačiū dabar suteiksiu žodį ponui Pierui Žerarui, jis yra Žamindo atstovas ir prašau jo taip pat neviršyti nustatyto kalbėjimo laiko, kadangi laiko turime daug. Labai ačiū ir dėkoju už kvietimą. Pirmiausiai, užbėgdamas už akių, norėčiau pristatyti mūsų e, asociaciją. Mes esame pirmoji platforma Europoje atstovaujanti nepriklausomės menininkams 30 tūkstančių menininkų vienijame ir mes naudojamės tą pačią licenciją kaip Wikipedia, mes <clears throat> kasdieną mūsų paslaugos teikiamos e, nemokamai ir e, e, reklamos taip pat neparduodami. Mes Prancūzijoje esame pripažinti kaip legali, pripažinti legalią platformą, tai yra altern, turime pas, pas, pasitelkėme kitokį autorių teisų atlyginimo modelį parduodame licenzijas už meno kūrinių E, naudojimą viešoje erdvėje, taip pat e, mes e, iš gaunamų pajamų už licenzijas 50 procentų atiduodame menininkams. Pasaulio turime 15 tūkstančių klientų. 2012 metais 5 milijonus pervedėme autorių teisų turėtojams. Mes panašiai kaip e, ir kitos asociacijos, e, e, tikimės, kad artimiausiu metu bus patvirtintas pirmininkas, nutraukė kalbėtą. Galbūt galėtumėte kalbėti truputėlį lėčiau, nes jeigu viską skaitysite, tai vertėjai nesugebės išversti. Šiuo metu dauguma šalių yra pasirašomos e, išskirtinės bendrabiavimo sutartys ir tokiu būdu užkertamas kelias piktnaudžiavimui autorių teisėmis. E, sutartyse to tarpu retai yra numatomos galimybės menininkams suteikti savo kūrinius nenaudoti nemokamai. tačiau dabartinės teisinės nuostatas būtina pakeisti, siekiant, kad būtų atlyginama ir mokesčiai būtų renkami už atskirų kūrinių, panau, atskirų kūrinių panaudojimą, o e, ne už e, bendrą kūrinių paketą. Mes bendradarbiavome su JAF atinkamomis organizacijomis, kurios yra pažengusios e, toliau į priekį šioje srityje Taip pat reikia pažymėti, kad e, didžioji dalis e, kolektyvinių teisų administravimo asociacijų šiuo metu veikia kaip monopolinės institucijos. E, pavyzdžiui, jos yra sudariusios sutartis su tam tikromis muzikos įrašų arba <clears throat> garso vaizdo įrašų pardavimo, platinimo tinklais ir tokiu būdu yra sunku atsekti jų surinkamų lėšų e, kilmę ir e, panaudojimą. Pavyzdžiui, Vengrijoje ir e, Slovakijoje yra visiška monopolija kolektyvinių teisų administravimo asociacijų veikloje neužtikrinamas, neužtikrinamas e, laisvas paslaugų tiekimas ir visiškai neatsižvelgiama ir nėra apsaugomos menininkų autorių teisų turėtojų teisės. Mm. Šiuo mm, metu padėtis yra pasikeitusi palyginti su ankstesniu laikotarpiu, kuomet e, Teisų administravimo asociacijos buvo vienintelės e, autoriams atstovaujančios organizacijos. Šiuo metu padėtis yra mm, pasikeitusi. Todėl būtina pakeisti ir atitinkam galiojančius teisės aktus, nes dabartiniai teisės aktai neleidžia tokioms organizacijoms kaip Zemendo teikti savo paslaugų ir atitinkamai geriau atstovauti menininkams. Todėl Europos teisėkuros, Europinės teisėkuros lygmenį reikėtų skatinti konkurenciją ir um, numatyti galimybės ES lygmenį teikti tinkamas paslaugas, pavyzdžiui, pasitelkiant Europinės bendrovės formą. Ačiū. Paskutinis kalbėtas Kostas Rosoglų. Dėkoju už kvietimą. Europos vartotojų organizacijoms e, ši tema yra labai svarbi, ypač kai kalbama apie daugėti teritorijas licenzijas. E, sveikiname komisijos e, iniciatyvą skatinti daugia teritorijas licenzijas, tačiau tikrovė tokia, kad vartotojai kol kas negauna daug naudos e, iš internetinės e, muzikos transliavimo vieningos rinkos. Tad mums reikėtų alternatyvų e, tokioms paslaugoms toliau plėstis. Vartotojai susiduria su didelėmis problemomis. Pavyzdžiui, repertuaro sviravimai, įvairavimai, pernelyg didelis licenzijų skaičius ir kiti dalykai, kurie yra labai brangus. Tad internetinės muzikos teikėjai e, galėjo pradėti veikti tik tai keliose valstybėse narėse ir tai atima iš vartotojų e, galimybės pasinaudoti didesnės rinkos e, teikiamais privalumais. E, e, yra variantai e, šitas paslaugas teikti tik tai e, e pagrindinių e, repertuaro, e, pagrindinio repertuaro pagrindu, tai reikalautų mažiau licencijų, bet tai būtų labiau ribota paslauga. Deja dabar vartotojai gali pasirinkti tarp to, kas yra teisėta, bet neprieinama ir to, kas yra neteisėta, bet plačiai prieinama. E, žvelgiant į tą požiūrį, kurį siūlo Europos komisija, tai e, e, ji daugiau susitelkė ties e, kolektyvinio administravimo asociacijų e, gebėjimais, e, bet neatsižvelgia į kitus dalykus. Todėl e, išplėstinės licenzijos e, būtų pravarčiau e, nes e, komerciniams vartotojams e, esant tokiai sistemai nereikėtų leisti pinigų e, platesnie, platesniems tyrimams. Ir ši sistema remiasi prielaida, kad agentūra turi, turės galimybę suteikti nespecifinės licencijas. Taigi e, reikėtų siekti, kad e, norint apriepti visą ES repertuarą turėtų užtekti vienos licencijos. Dabar keletas konkretesnių pastabėlių, kad e, paslaugų teikėjai galėtų tinkamai pasirinkti kolektyvą kolektyvinių teisų administravimo asociacijas turėtų pateikti visą reikalingą informaciją. E, visi internetiniai e, muzikos teikėjai turėtų turėti tas pačias teisės, kurios numatomas kitiems subjektams. Pagal 26 straipsnį E, honorarų išmokėjimas turi būti e, atliekamas nedelsiant, tuo tarpu toliau yra galimybė atidėti tokį išmokėjimą. Abi šios nuostatos turėtų būti suderintos, kad e, tuos išmokėjimus, mokėjimus galima būtų padaryti ne vėliau kaip po trijų mėnesių. Toliau 33 straipsnis. E, mums atrodo, kad e, muzikos turinys pateisina išlygą ir ta išlyga turėtų būti taikoma taip pat ir internetiniam paslaugos teikėjam. Ačiū, sako pirmininkas. Norėčiau pradėti klausimų atsakymų valandėlę. Jeigu galėtumėte iškart pasakyti, kam skirtas jūsų klausimas, kolega? Prašau. E, gana smulkmeniškas e, kom, klausimas komisijai. Ponas Hansen, atrodo, paminėjo 15 straipsnio antrą, kur sakoma, kad e, tarifai e, į išimtinės teisės turi atspindėti ekonominę vertę. Tad e, man čia neaišku, kokią prasme turi tokia nuostata. Pirmininkas, e, aš siūlyčiau, kad po kiekvieno klausimo iškart pabandytume ir į jį atsakyti. Komisija. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju už klausimą. Iš tikrųjų panašiai klausė ir Spotify atstovas. E, noriu, noriu truputį patikslinti tą klausimą. Yra du skirtingi dalykai. Vienas yra kalbėti apie mm, išimtinės teisės, o kitas kalbėti apie išimtinės licenzijas. Licencijas. E, jūs galite numatyti išimtinę autoriaus E, teisę, bet e, tai nebūtinai turi būti susijęta su išimtinė licencija. E, išimtinumas muzikos rytyje, tas išimtinumas vargu ar egzistuoja, kitur galbūt viskas daugiau ar mažiau priklauso nuo panaudojimo modelio. Taigi, kai kalbam apie šimtinės teisės 15 straipsnyje, apie tai klausė ir Spotify, kur kalbėjo apie mm, atlyginimo teisę, tai e, mano atsakymas iš tikrųjų e, yra toksai, kad reikia atsižvelgti ir į ekonominę teisę ir tai e, dar yra vienas rytis, kurioje šit tas straipsnis galėtų būti tobulinamas. E, atsižvelgiant į Europos e, Sąjungos teisingumo teismo sprendimus, e, mes taip pat turime kalbėti ir apie tam tikrą kompensaciją. Žinote, kad diskusijos, diskusijos vyksta šiuo klausimu, taigi, kalbant apie šį straipsnį, reikia jį truputį dar pavalyti. Dėkoju. Uh... Taigi ir parlamentui dar teks čia padirbėti. Ar būtų daugiau klausimų? Ne. Ir e, tada tokiu atveju suteiksiu žodį poniai galo paskutinėms pastaboms. Ne, e, prašom, kas nori paklausti galutiniai eiliai. Esu Izabel Felman, atstovauju menininkams ir vienai e, garso ir vaizdo įrašų e, Teisų administravimo asociacijai, atlikėjams taip pat. Norėčiau tris pastabas išsakyti, vertinama ponės pranešėjos galo parengtą e, pranešimą siekiant e, apsaugoti kuriejų ir atlikėjų interesus. Kalbant apie interesus, pirmiausia, reikėtų apibrėžti kolektyvinio administravimo asociacijas, kas tai turėtų būti per organizacijos, nes Prancūzijoje 30 metų jis veikia kaip viešosios įstaigos. Taip pat reikėtų apibrėžti atlikėjus e, e, ir e, kūrėjus. Ir aš norėčiau kreiptis į Peterį Marksą, kuris teigia, kad kolektyvinė administravimo asociacijos taikė tam tikrą diskriminaciją praktiką atlikėjų atžvilgių savo veikloje. Jis minėjo konkrečias e, asociacijas. kurios e, paskirstė manimo, netinkamai surinktas lėšas už autorių ir e, gretutinės teisės. Šiuo metu reikia tuoti, kad nėra patvirtintos e, bendros taisyklės reglamentuojančios tokio pobūdžio asociacijų ir teisų turėtojų tarpusavio santykius. Tokiu būdu teisų turėtojų interesai nėra tinkamai apsaugoti, nes e, už šių interesų apsaugą dabartiniu metu yra atsakingos atitinkamos administravimo asociacijos. Nes e, pagal pasirašytas sutartis iš pradžių E, pajamos surinktos už meno kūrinių naudojimą 100 procentų yra pervedamos teisų turėtojams, šių patoti teisų turėtojai turi tam tikrą dalį pervesti atgal asociacijai ir taip pat e, atitinkamiems agentams, kurie kai kuriuose valstybėse atlieka E, kontrolierių funkciją ir tokiose šalise kaip Prancūzija, e, jie šią funkciją atlieka pakankamai veiksmingai. Šiau taip pat manau, kad reikėtų supaprastinti galimybę e, menininkams susipažinti su duomenimis, kuriuos renka teisų administravimo asociacijos tam, kad galėtų e, menininkai, atlikėjai tinkamiau apginti savo teisės, nes e, pagal dabar teikiamą pasiūlymą nemanau, kad tokios galimybės būtų sudarytas geresnis. Pirmininkas e, Saiksiu žodį ponui Žerarui, po to poniai Galo apibendrinti diskusijas, prašau. Ar jūs prašėte žodžio? Ne, tuomet puikus, teiksiu žodį iš karto poniai Galo. Tik keli žodžius, ponė pirmininkė, pasakysiu, nes jau labai vėluojame. Norėčiau padėkoti visiems atvykusiems ekspertams. Su Mums buvo labai naudinga jų išklausyti, taip pat manau, kad e, jiems e, vieniems kitų e, išklausyti taip pat buvo labai naudinga pasikeisti skirtingomis nuomonėmis ir išgirsti apie įvairias galimybės, kurias dabar mes teisės aktų leidėjai turime ir kurias turėsime pasirinkti. Taigi dėkoju Jums už dalyvavimą ir dėkoju visiems uždėmesį. Ačiū. Sofija, herzlichen Dank, wir machen jetzt eine Minute. Dėkoju dabar vienos minutės per traukėlį. Kita posėdžio dalis vyksta už uždarų durų. Ne?